Vakar aptariami tekstai yra visiems pateikti ir protokolas pateiktas, ar yra pastabų, ne, tuomet protokolas yra patvirtinamas, o dabar persime prie balsavimo iškart. Pirmas balsavimas dėl